atstovai. Kitas mūsų darbo atverkės punktas trumpas ponios Ždanoka ir Binkevičiūtės pranešimo dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėrai palankių darbo rinkos algų kūrimo pristatymas. Suteiksiu žodį dabar bendra pranešėjams po keturias minutės. Pirmiausia žodis poniai Ždanoka. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, komisarė. Pranešimas kalba apie būtinybės keisti mūsų visuomenę, kuomet esame tokia situacija, kuomet moteris ir vyrai būtų e, lygus uždirbant ir prižiūrint. Reikia imtis e, veiksmų tiek Europos, tiek nacionalinių vietos lygmenių teisėkuros priemonius, derinant jas su neteisėkuros priemonėmis, kad galima būtų užtikrinti, kad moteris ir vyrai geriau galėtų suderinti darbą, rūpinimas šeima, laiko praleidimą su šeima ir draugais, taip pat laisvalaikį ir asmenį vystimasi. Darbo rinka e, leidžia lankščiai dirbti ir Tai tinka didžiuliai, didžiuliai gyventojų daliai. ES turi skubiai patvirtinti e, darbo ir gyvenimo, asmenio gyvenimo balanso politiką, atsižvelgiant į šiandieninę tikrovę ir tai, kad visuomenė yra vis įvairesnė. Mūsų pranešime mes raginame komisiją pasiūlyti įvairių teisėkuros pasiūlymų dėl įvairių atostogų susijusių su priežiūra, Tai yra peržiūrėta motinystės atostogų direktyva, tėvystės atostogų direktyva ir e, prižiūrinčios menų direktyva. Ypač valstybės narės raginamas užtikrinti prieinamą ir įperkamas priežiūros paslaugas vaikams, e, pagyvenusiems giminaičiams, šeimų nariams e, turintiems negalę arba e, sergantiems asmenims. Specifinė pranešimo dalis yra skirta skirti, skirta užimtumo lygybei. Krize taip pat padidino skurdžių, dirbančių, skurdžiai gyvenančių žmonių skaičių, kai žmonės priversti dirbti ilgiau, kelis darbus tam, kad uždirbtų padorias pajamas. Todėl labai svarbu užtikrinti adekvatų atlyginimą visiems darbuotojams ir užtikrinti lankščią į darbuotojus orientuotą tvarką, kad tai nebūtų papildoma našta nei vyrams, nei moteriams, nei šeimoms. Na ir galiausiai darbo rinkos sąlygos palankios gyvenimo ir darbo pusiausvirai nebus sukurtos, jeigu gyvenimo kokybė nebus remiama darbe ir už darbo ribų. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, kad žmonės turėtų pakankamai laiko nedarbo metu asmeniniam tobulėjimui, laisvalaikiui e, ir e, kovai su nergybė visuomenėje apskritai. Abi pranešėjos e, yra patenkintos balsavimo užimtumo ir moterų reikalų komitetos dėl pranešimo projektų. Mes apgailestavome, kad mes nerimavome dėl labai didelio E, prašymų balsuoti atskirai skaičiaus. E, visi kolegos yra gavę 11 NVO tinklų bendrą pareiškimą. E, šios organizacijos dirba kartu jau nuo 2012 metų tam, kad, kaip jos rašo, informuoti apie kasdienius iššūkius, kuriuos patiria moteris ir vyrai visoje Europos Sąjungoje, darindami darbą šeimos ir privato gyvenimą. Šie 11 tinklų ragina mus balsuoti už visą šį pranešimą ir e, e, vengti jo visapusiško pobūdžio iškraipimo. Aš tikiuosi, kad kolegos neignoruos šio prašymo. Ačiū, ponia Blinkevičiūtė pirmiausia aš dėkoju bendrapranešėjai kolegai karinui čičesteriui tatjanai ždanokai ir visiems šešėliniams pranešėjams už mūsų e, bendrą darbą nes iš tikrųjų šitas mūsų pranešimas tai europos parlamento indėlis reakcija į komisijos du tūkstančiai penkiolika m. vasarą paskelbtą veiksmų planą dėl sprendimų siekiant suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą ypač toms šeimoms kurios augina vaikus ir tai kartu yra indėlis į komisijos paskelbtą viešą konsultaciją bei konsultacijas su socialiniais partneriais partneriais. klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus todėl tikimės sulaukti teisėkūros pasiūlymų iš komisijos nes tai labai aktuali tema ir valstybėse narėse nes paliečia kiekvieną mūsų pilietį šių metų birželio mėnesį taryba priėmė išvadas dėl lyčių lygybės kuriose pabrėžia jog būtina priimti ir stiprinti teisines priemones kurios realiai suteiktų sąlygas ir vienodas galimybes moterims ir vyrams suderinti darbą asmeninį ir šeimyninį gyvenimą. džiugu kad visi norime ir siekiame bendro tikslo šioje srityje taigi pranešime mes ir raginame komisiją kuo skubiau pateikti naują ambicingą motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą taip pat prižiūrinčių asmenų atostogų direktyvą kuri sudarytų sudarytų sąlygas šeimos nariams prižiūrėti priklausomus savo šeimos narius ar neįgaliuosius ar senyvo amžiaus e, šeimos narius ir užtikrinti jiems tam tikrą socialinę apsaugą. taip pat raginame komisiją pateikti pasiūlymą dėl tėvystės atostogų direktyvos kurioje būtų numatytos mažiausiai dviejų savaičių pilnai apmokamos atostogos tėvams. ir galiausiai raginame peržiūrėti vaikų priežiūros atostogų direktyvą ir pailginti minimalią apmokamų atostogų trukmę nuo keturių iki šešių mėnesių nes iš tikrųjų moterys turi dalyvauti darbo rinkoje nes moterų integravimas į darbo rinką yra pagrindinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemonė. Tačiau jeigu moteris mes skatinam dirbti ir kuo ilgiau likti darbo rinkoje, privalome suteikti ir visas sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo e, suderinimui be to svarbu pabrėžti kad geresnis įvairių atostogų valstybėse narėse koordinavimas darna ir galimybės jas gauti tikrai padidintų užimtumą. privalome įvertinti ir tai jog europa sparčiai senėja palankesnės sąlygos derinti darbą ir asmeninį gyvenimą įgalintų tėvus daugiau dėmesio skirti savo šeimai tuo pačiu ir skatintų gimstamumą. neretai atsitinka taip kad jei šeimoms o ypatingai jei moterims nepavyksta suderinti profesinės veiklos su vaikų priežiūra tai jos nesiryžta turėti daugiau vaikų arba nusprendžia iš viso jų neturėti todėl čia ir nenuostabu kad europos sąjunga išgyvena gimstamumo mažėjimo problemą. taigi labai svarbu kad darbo vietoje būtų sukurta šeimai draugiška aplinka ir kad darbdaviai garantuotų vaikus auginančioms šeimoms lanksčius darbo santykius suteiktų papildomų socialinių garantijų. turime užtikrinti lyčių lygybę ir teisingą šeimos pareigų pasiskirstymą. deja bet vis dar yra nusistovėjęs požiūris kad darbo ir šeimos derinimo problema dažniau yra pabrėžiama kaip moterų problema nes joms tenka didžiausia šeimos priežiūros e, našta. E, ir taip pat tikrai raginam komisiją per semestrą pradėti taikyti tam tikrus tikslinius pagyvenusių asmenų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros rodiklius panašius kaip kad yra barselonos tikslai ir kad šitas procesas vyktų raginam eurostat ir eurofund rinkti atitinkamus duomenis ir atlikti tyrimus šioje srityje. taigi norint suderinti darbą asmeninį ir šeimos gyvenimą nėra vieno visiems tinkamo sprendimo ir reikia ieškoti kiekvienam žmogui tinkamos pusiausvyros siekiant patenkinti profesinius asmeninius ir šeimos poreikius. mieli kolegos labai tikiuosi e, kad rytoj europos parlamente iš visų frakcijų bus e, supratimas ir pritarimas e, šitam mūsų pranešimui ir tikrai mes turime rytoj pasiųsti mūsų europos sąjungos piliečiams žinią kad nesame akli jų problemoms. labai prašau palaikymo rytoj balsuojant už šį pranešimą. Merci, mesdames. S'agissant de bref présentation, nous passons directement à la... Ačiū, dabar e, spontaniškai pasisakymai ir pirma ponia Šoidrova, vieną minutę. Madame la présidente, děkuji kolegyním za předložení jejich zprávy. Dėkoju kolegės už šį pranešimą. Man atrodo, kad tikrai yra labai svarbu, kad Europos parlamentas kalba apie demografinius pokyčius Europos Sąjungoje ir mes turime ieškoti priemonių, kaip galėtume kovoti su tokiu iššūkiu. Aš taip pat pritariu e, tam, kad jūs pabrėžėte, kad reikia šeimos politikos ir kad reikia gerinti sąlygas šeimoms. Taip pat aš e, tikės, tikėčiausi, kad e, Europos parlamentas kreipsis į valstybės narės ir paragins jas pagerinti savo e, politiką, šeimos politiką, sukurti geresnės sąlygas, vaikų priežiūros sąlygas, nes mes čia kalbame ne tik apie kažkokias materialias sąlygas, mes turime e, kalbėti taip pat apie pasitikėjimą, kurį turi skleisti šeima. E, taip pat Europos e, parlamentas ragina Europos komisiją nepakei, nekeisti tradicinių vertybių šeimos. Dėkuoju toliau, ponia Vort.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 iniciatyvos, kurių buvo imtasi iki šiol tiek europinėme, tiek nacionalinėme ligmenyje, kurios padėtų e, suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą iš, iš tiesų nedavė dar jokių rezultatų. Mes matome, kad atotrukis tarp abiejų lyčių tik didėja ir yra įvairių tam priežasčių ir dėl to moteris ir toliau gyvena sunkesnėse arba labai sunkiose sąlygose. 28 ehm, procentai toks yra nedarbo lygis ehm, ehm, moterų tarpe Graikijoje. Ir dažnai moteris susiduria su žymiai sudėtingesnėmis sąlygomis. Griežta taupimo politika pietų Europoje dar labiau apsunkina e, tas galimybės suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, man patiko jūsų reakcija, kai jūs pamatėte, kad aš vėl paprašiau žodžio pagal prašau žodžio procedūrą. Aš e, dažnai pasisakau e, šios procedūros metu, bet šiandien noriu e, pasidalinti savo patirtimi. Aš 25 metus esu politikas tokioje konservatyvioje šalyje kaip Kroatija ir mes bandome kurti sąlygas, kurios pagerintų lyčių lygybę, kovoti su, su diskriminacinėmis sąlygomis e, e, įvairiose visuomenės rytise. Ir aš visuomet savo veikloje bandžiau e, e, iš, išlaikyti tokią pusiausvyrą, kad mūsų, pavyzdžiui, sąraše būtų bent viena moterimi daugiau negu vyrų. Ir todėl yra labai gerai, kad mes šiandien kalbame šią temą. Pagrindinė žinia, kurią mes turėtume pasiūsti, kurią, turėtų, e, kurią ir siunčia šitas e, pranešimas, e, man labai patinka ir aš pasisakau už šį pranešimą. Ponas Pimentelopiš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neoliberalistinės politikos dešimtmečiai, taupimo politikos dešimtmečiai, nuskurdinimas, eksploatacija iš valstybių narių vyriausybių pusės lėmė, kad turime 28 milijonus nuskurdusių žmonių. Šios politikos sugriovė E, darbuotojų teisės, kolektyvinės sutartis, e, pablogino darbo laiko sąlygas, pablogino darbo sąlygas apskritai, motinystės e, atostogos trumpėja, tampa mažiau apmokamos. Europos semestras čia daro didelį poveikį e, situaciją vis bandoma bloginti, todėl iš karto reikia stabdyti šių politikų įgyvenimą. Panautės ano nėra, nėra, vadinasi, čia tiek daug e, vyrų, kurie nori pasisakyti, tačiau vis tiek steiksiu žodį kitam kolegai vyrui. Pana Sebastija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, nebelabai ką, bet turiu ir pridurti. Viskas labai aiškiai išdėstyta. Darbo e, ir e, privataus gyvenimo suderinimas reikalauja labai aiškių ir ryštingų priemonių. Kol kas europinė politika buvo nustumusi į šoną tai, dėl ko sutariama šiame pranešime. E, ypač kai kalbama apie tėvystės ir motinystės atostogas. Todėl mums reikia pasiekti konsensuso ir jeigu to nepadarysime, niekada profesinio ir šeimos gyvenimo nesuderinsime. Ir labai svarbu taip pat ir lyčių lygybės strategiją įgyvendinti. Taigi reikia politinės valios siekiant tokių pakeitimų. Panas Polčiak. Ačiū, ponė pirminkė. Aš matau ir pozityvių aspektų šiame pranešime, pavyzdžiui, kai kalbama apie teisę į poilsį arba pusiausvėros paieškos tarp e, šeiminio ir profesinio gyvenimo klausimai. Tačiau yra tam tikrų neigiamų aspektų pranešime taip pat. Darbo įstatymai jau ir taip yra priboti įvairiausių reglamentų ir nuostatų. Ir aš manau, kad ES neturi tapti paternalistinė, neturi patronizuoti. Tai yra e, darbo santykių kolektyvinių darybų reikalas ir Europos parlamentas neturėtų tapti profsąjunga žmonėms dirbantis darbo rinkoje. Tai yra subsidirumo reikalas. Manau, kad valstybės narės turi būti pačios aktyvios šioje srityje. Ačiū. Merci. Um, parle... Pana Irena, kai kalbama apie parlamentą, kuris neturėtų tapti profsąjungą, turiu pasakyti, dėja, e, nacionaliniai, nepaisant profsąjungų komisija, nusprendė atmest, nus, atsimti motinystės direktyvą, manydama, kad ji yra, nėra pakankamai šio laikinė, darinant profesinį ir asmenį gyvenimą. Šiandien norėčiau ypač padėkoti abiems pranešėjams. Šis pranešimas, man atrodo, išsamus, suderintas ir modernus. Jis siūlo teisėkuros požiūrį dėl tėvų motinų ir tėvų, tėvystės atostogų, vaikų priežiūros atostogų, ne, naujai apibrėžiant e, garantijas, taip pat ir vaikams, vaikams, kurie gyvena prastesnės sąlygos, kad jie gal, ištrūktų iš skurdo užburto rato. Ir Svarbiausia, kad pagrindinės teisės yra įrašytos, būtų įrašytos į socialinį ramstį. Tai yra labai modernus pranešė, pranešimas ir dėkoju už tai pranešėjams. Ačiū toliau, pana Dončila. Europa se confrunta cu o mare provocare, respectiv. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europa susiduria su demografiniais pokyčiais gyvenimo trukmė ilgėja, bet gimstamumas mažėja, moteris gimdo vis mažiau, keičiasi šeimos struktūra, atsiranda nauji santykiai. Taip pat prisideda ir migracijos iššūkiai. Nepaisant e, be ekonominės ir finansų krizės e, atsiranda ir e, dalykų, kurie apsunkina profesinio ir e, šeiminio gyvenimo suderinimą. Manau, kad mes turime e, vystyti naujas politikas, kad pagerintume e, tas sąlygas, kad pagerintume visą socialinės apsaugos sistemą. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už šį dokumentą, kuris paliečia tiek svarbių elementų, padedančių suvienyti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra vis sunkiau suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Jauni žmonės turi dirbti keliose darbuose, kad uždirbtų savo ir savo šeimos pragyvenimui. E, dažnai darbuotojai dirba viršvalandžius ir e, darbo sąlygos sukelia vis didesnį stresą ir dažnai aš susituriu, e, susituriu su žmonėmis, kurie gailisi, kad jie neturėjo laiko asmeniniam gyvenimui. E, matau, kad, manau, kad mes turime kalbėti apie tokius baisius faktorius, e, kai e, darbdaviai tarsi daro spaudimą darbuotojams ir neleidžia jiems turėti asmeninio gyvenimo. Mums reikia kažkokių priemonių, e, kad galėtume kovoti su, šitame, e, su šita tendencija. E, Europos komisija turėtų pateikti mums ambicingą pasiūlymą ir e, kuris padėtų suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, nes manau, kad geras asmeninis gyvenimas sąlygos ir gerą profesinį gyvenimą. Baigėme spontaniškus pasisakymus, dabar žodis komisijos nariai. Ačiū, pana Pirke, kolegos, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegų Marian Tyson ir Veros Jūrovos vardu dviems pranešėjams, poniai Ždanokai ir poniai Blinkevičiūtai. Komisija pritarė jūsų didžiai daliai analizės ir iš, išvadams. Šiuo metu priežiūra apskritai nėra vien tik tai moterų vaidmuo. Nebėra vien tik moterų vaidmuo. Rūpintis reiškia būti žmogumi. Ir kiekvienas gali būti prižiūrinčių asmenių. Tiesą sakant, daugelis vyrų norėtų daugiau laiko praleisti su savo šeimomis, tačiau neturi galimybių arba šiaip e, yra nepalankioje padėtėje, kad tai darytų. Tačiau komisija mano, kad jeigu moteris nori būti aktyvi, aktyvesnė darbo rinkoje ir pasinaudoti aukštą įsilavinimą, kurį jį turi, jį turi turėti galimybių tai daryti. Netgi, kai jis susilaukia vaikų ar e, giminaičiai pasensta ar susirga. Ta pati galima pasakyti ir apie darbo žmogų, kuris nori daugiau laiko praleisti namuose su vaikais ar pasirūpinti savo giminaičiais. Na, šis pranešimas pateikiamas teisingų metų, jis remia mūsų tebesisinčią iniciatyvą pagerinti dirbančių tėvų gyvenimo ir darbo pusiausvyrą. Ir mes sveikiname moterų reikalų ir užimtumo komiteto darbą, atkreipiant dėmesį į šios svarbius iššūkius ir e, siūlant e, įdomias galimybės. Komisijos tikslas dabar yra pateikti labiau visapusišką požiūrį į tai, kaip būtų galima spręsti e, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros problemą. Turime, esame, turime egzistuojančią teisinę sistemą, pavyzdžiui, politikos gairias, kontrolinius dydžius ir stebėseną bet to nepakanka. Tiek teisė, kurios instrumentai, tiek politikos priemonės turi būti modernizuoti ir atnaujinti. Visų pirma, kad tiek moteris ir vyrai galėtų realizuoti savo potencialą darbo rinkoje. Antra, remti darbuotojus, darbuotojus, kad darbuotojai turėtų tinkamus įgūdžius trečia - kovoti su diskriminacija ir ketvirta - mažinti e, lyties, lytimi pagristą e, e, skurdą ir neligybę. Todėl mes numatome visapusišką paketą apimantį teisėkuros ir neteisėkuros elementus, kad paremtume darbo dirbančias šeimas ir verslą. Iššūkiai darbo dirbantiems tėvams iškyla atsirandus vaikui jo vaikystės metu, jo paauglystės metu. Todėl reikalingas pakankamas lygmuo e, infrastruktūros, e, užtikrinant e, vaikų priežiūrą, kad žmonės galėtų prasmingai pasirinkti. pasirinkti. Ir taip pat turime nepamiršti iššūkių, kurie kyla prižiūrint pagyvenusius žmonės ar sergančius asmenis norime pasiūlymti šalkinius sprendimus, kad patenkintume realius poreikius. Šiuo metu vyksta antroji konsultacija su socialiniais partneriais ir galvojame apie galimus kelius ES teisėkuros e, veiksmams. Taip pat e, surengėme viešą konsultaciją, kuri baigėsi šių metų vasario mėnesį. Ekspertų ir suinteresuotų pusių išreikštos nuomonės rodo, kad reikia plėtoti ir gyvendinti visą eilę ES neteisėkuros veiksmų, pavyzdžiui, politikos gairių nustatymas, geresnė stebėsnė, geresnis ES lėšų panaudojimas, keitimasis žiniomis, aišku, remiantis e, socialinių partnerių prerogatyvą e, dėrėtis, komisija ketina tęsti šį procesą. Jeigu socialiniai partneriai nuspręstų ne, nepradėti darybų, komisija ketina analizuoti visus būdus, kaip sukurti veiksmingą teisėkuros ir politikos sistemą. Šį įsipareigojimą jau matote mūsų darbo programoje ir mums malonu e, susilaukti jūsų paramos e, šiuose veiksmuose. Mes kovosime kartu su šiais iššūkiais e, dirbančių vyrų ir moterų labui visoje Europoje. Ačiū uždėmesi. Diskusija baigta, o balsavimas vyks rytoj. Toliau pagal darbo atvarkę. Paskutinis punktas. Tai yra vienos minutės pasisakymai pagal 163 taisyklių straipsnį. Ir pradėsime nuo pono Roland.